Šiandien yra pirmasis plenarinis posėdis po siaubingų išpolių Mančesterė, Mančesteryje kovo 22 dieną. Po šio tragiško įvykio, po kraujo praleimo, už kurį atsakingi teroristai, jie nesustojo. E, buvo išpolių atliktų islamo valstys, valstybės e, prieš koptus krikščionis, taip pat e, Kabulę ir, e, ir kitur. Visų mūsų vardu norėčiau pasmerkti tuos smurto protrukius ir norėčiau pareikšti mūsų solidarumą ir užuojautą aukoms. Čia kalba sukasi apie Žmonės, kurie yra visiškai nekalti, jie žuvo dėl to, kad e, tapo barbarų aukomis. Ir labai svarbu, kad e, parlamentas visą laiką protestuotų prieš tokius išpolius. Norėčiau dabar pažymėti aukų atminimą tylos minutę. Devo annunciare all'aula. Norėčiau taip pat pranešti, jog e, Junktinių valstybių prezidentas nusprendė, jog Junktinės valstybės pasitrauks iš Paryžiaus susitarimo.